Proszę Państwa, jeśli możemy. Ponios ir ponai, gal galėtumėm pradėti? Nim przejdę do powitania naszych zacnych gości. Prieš pasveikinant garbingus svečius, norėčiau pasakyti, kad e, pirmoje mūsų posėdžio dalyje aptarsime kai kuriuos teisėkūrinius klausimus. Balsuosime dėl ponos Agileros pranešimo projekto, dėl e, medicinio pašaro, septintas darbo tvarkės klausimas. Atsiprašau, balsavimas dėl šio klausimo yra atidėtas iki kovo 15 dienos, nes tebesitėse diskusija su šešėliniais pranešėjais. Šešėliniai pranešėjai vis dar rengia kartu su pranešėja kompromisinius pakeitimus. Su tokiu darbo tvarkės pakeitimu siūlau ją patvirtinti. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Vertimas e, suteikiamas į 23 kalbas. Atsiprašau, 20 kalbų išskyrus e, estų, maltiečių ir galų. Rytoj visas kalbos atsiprašau, rytoj bus versima tik į 16 kalbų. Dabar siūlau, kad patvirtintume e, gruodžio 3, sausio 11, 18 ir 25 dienos posėdžių protokolus. Niekas neturi komentarų. Ketvirtas klausimas - pasikeitimas nuomonėmis su buvusių komisijos narių Fransu Fischleriu, kuris yra ES e, mokslininkų vadovavimo komiteto e, pirmininkas ir su Davidu Vilkinsonu, kuris yra Europos komisijos dalyvavimo parodoje Expo 2015 generalinis komisaras. Keisimės nuomonėmis apie pasiekimus rengiantis parodai Expo 2015, atsižvelgdami į būsimus iššūkius Europoje ir pasaulių žemės ūkio srityje. Mums labai malonu pasveikinti šioje salėje buvusi E, komisijos narį ir parodai Expo 2015 skirtos nes mokslinės programos ir medicininio komiteto pirmininką Fransą Fischlerį. Jis pristatys e, šio komiteto išvadas ir pasakys, ką ES turėtų daryti. kad e, rastų naujų būdų žinioms e, įtvirtinti surinktoms ir galėtume, kad geriau išspręsti naujus iššūkius pašarų žemės ūkio srityje. Taip mes, kaip jau sakiau, kalbėsime su Davidu Wilkinsonu, e, kuris ir Europos komisijos dalyvavimo parodoje Expo 2015 generalinis komisaras. Kaip sutarta, pirmiausia paprašysime komisijos nario pristatyti trumpą video ir e, keletą žodžių įžangai pasakyti. O po to paprašysiu komisijos nario, komisijos e, atstovą Wilkinson pasisakyti ir pradėsim bendrą diskusiją. Pone Wilkinson, žodis jums. Thank you very much indeed, Chairman. I'm... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš sėdėsiu salės gale. Norėčiau pereiti į galutinės eilės, kad matyčiau, apie ką aš kalbu. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here and to meet your committee. Ponios ir ponai, man labai dėlė garbės sutikti su jūsų komitetu Norėčiau pristatyti informaciją apie ES pasirengimą Expo 2015, kuri vyks Milane. Ir aš norėčiau pristatyti mokslinio komiteto išvadas. Pirmiausia, norėčiau išskirti e, mūsų dalyvavimo pagrindinius akcentus bendrai. Pirmiausia, džiaugiuosi pranešti, kad apie 657 tūkstančius lankytojų <laughs> pritraukia ES paviljonas Šiame kontekste galiu pasakyti, kad šis ekspo renginys buvo nepaprastai gerai organizuotas, Italijos valdžia atliko puikų darbą, ypač e, užtikrindama saugumą. Manau, kad tą verta paminėti, nes e, tokie dalykai e, nėra labai lengvai sutvarkomi, bet renginys buvo puikiai organizuotas, todėl mes džiaugiamės, kad mus aplankė tiek daug svečių. Visuomenė buvo taip susidomėjusi mūsų paviljonu. Tuo pat metu maždaug ketvirtadalis milijono žmonių uh, stebėjo mus per socialinę žiniasklaidą, per ES socialinės žiniasklaidos puslapius. Uh, reikia pasakyti, kad ES socialinė žiniasklaida buvo veiksmingiausia. Daugiau negu 75 procentai mūsų lankytojų išreiškė labai didelį pasitenkinimą uh, gautą informaciją. 75 procentai uh, socialinės žiniasklaidos lankytojų pažymėjo, kad jie buvo labai patenkinti, o daugiau negu 90 procentų sakė, kad yra labai patenkinti arba patenkinti. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų čia paminėti, yra tas, kad paviljoną e, organizavome su jaunais Erasmus studentais savanoriais. 40 skirtingų valstybių e, buvo atstovaujama studentų tarpe ir galiu pasakyti, kad e, mes. E, sukūrėme ES profesionaliai teigiamą įvaizdį. Aš manau, kad tai yra mūsų pasiekimo vienas iš geriausių rezultatų. Norėčiau šiek tiek sugrįžti e, prie e, dalyvavimo organizavimo. Visi turbūt prisimenate, kad 2013 metų pabaigoje Europos parlamentas su Europos komisija susitarė, kad ES turėtų pateikti mūsų veiklos bendrą prezentaciją ir nuo pat pradžios galiu pasakyti tai, kas man atrodo svarbiausia šiandien. Aš pats, e, atstovaudamas komisijai ir kolegos iš komisijos, dirbo petys į petį su parlamentu. Ypač e, norėčiau paminėti Bruno Marisao e, parlamento informavimo biuro Milane atstovą. Tas biuras nepaprastai daug prisidėjo prie mūsų darbo organizavimo. E, Dirbame e, kartu su 22 generaliniais direktoratais iš Europos komisijos. Aš pats e, e, iš mokslininkų pusės bendradarbiau su mokslinio tyrimų direktoratu, bet be to dar buvo 22 generaliniai direktoratai. Ta labai svarbu paminėti, nes mes turime duoti labai aišku ženklą iš ES pusės. Vieną bendrą ženklą, o ne daug skirtingų visokių e, ženklų ir žinučių. Reikia taip pat paminėti, kad prisidėjo regionų komitetas, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, taip pat atitinkamos agentūros, ypač maisto saugos agentūra, dirbanti Parmoje. Labai glaudžiai bendradarbiavome su Italijos administracija organizavusią Expo. Be to, jei neklystų, E, galų gale Expo dalyvavo 19 valstybių narių. Su visomis valstybėmis narėmis palaikėme artimą ryšį ir e, koordinavome šiek tiek e, valstybių narių ir ES bendros, bendro paviljono darbą. Reikia paminėti, kad ir tos valstybės, kurios nedalyvavo Expo, ES paviljonu pasinaudojo daugeliui renginių, kuriuos jie norėjo suorganizuoti, bet neturėjo galimybės savo paviljone tą padaryti, nes tokio nebuvo. E, pirmiausia, mes esam dėkingi mokslininkų komitetui ir Fransas Višleris apie tai papasakos. Ir taip pat dėkoju Giancarlo Komiti, e, Karasi, kuris dalyvavo mano komandai. E, su juo mes įsteigėme darbo grupę, kuri prisidėjo prie tokio dalyvavimo organizavimo. Taigi, kokių pagrindinių signalų norėtumėm duoti. Pirmiausia, su visuomenė norim bendradarbiauti kitaip negu anksčiau. Ankstesniuose ekspo Europos komisija pasirinkdavo tokį biurokratišką požiūrį. Dabar stengiamės radikaliai jį pakeisti ir kitaip bendrauti su visuomenė. Aš manau, kad bendrai e, reikia pasakyti, kad tai pasiteisino. Mes pasinaudojame E, čia tarsi animacinio filmo elementų, bet e, iš esmės ES pabrėžė, kad ji įtraukė viską, ką galėjo. Mes tradiciškai, novatoriškai ir novatoriškai vertinome žemės ūkį. Norėjome, kad žemės ūkis bendradarbiautų su mokslu, apie tai nuolat kalbėjome. Norim, kad tokiu būdu, per tokį bendradarbiavimą maisto saugos uždaviniai būtų išspręsti visame pasaulyje. Na ir galvojant apie rezultatus, 75 procentai lankytojų E, paklausti išėję iš mūsų paviljono sakė, kad ateityje norėtų daugiau gauti informacijos apie ES politiką maisto saugos rytyje. 61 procentas apklausų lankytojų sakė, kad apsilankius parodoje pagerėjo jų nuomonė apie ES. Reikia pasakyti, kad e, galima, pa, e, nereiktų sakyti, kad tik už ES nusiteikę žmonės atėjo mus aplankyti. E, Būtų gerai, jeigu daugiau pritrauktumėm skeptikų ir galėtumėm jiems suaiškinti, ką mes darome. Bet vis tik tie žmonės, kurie atėjo, e, susidarė palankesnę nuomonę apie ES bendrai. Galėtų jau. Tarp institucinis požiūris. ES buvo pristatyta iš visų institucijų perspektyvos. Pradžioje pradėjome E, kartu su parlamento pirmininku Martinu Šulcu ir komisijos vicepirmininkė Federika Morgerini. E, jie abu kartu e, gegužės 9 dieną, Šumano dieną, pradėjo, atidarė mūsų paviljoną, tai buvo labai svarbus momentas. Pusė komisijos narių. 14 apsilankė paraidoje, skaitant ir vicepirmininkus, 85 Europos parlamento nariai mus aplankė, taigi aš manau, kad tai yra labai geras signalas. Penki skirtingi EP komitetai. Per šešis ekspo parodos mėnesius mums pavyko suorganizuoti 230 skirtingų renginių, formų įvairiausių pobūdžio. <clears throat> Ir mums pavyko e, apie 30 tūkstančių tarptautinių ekspres, e, ekspertų įtraukti į diskusijas apie maisto apsaugą, maisto saugą. Taip pat norėčiau šitą papasakoti apie verslą verslui Ekspo atstovauja daug mažų ir didelių bendrovių. ES paviljone buvo kalbama e, apie. Mm, buvo suorganizuota apie 3000 verslo posėdžių. E, dalyvavo 1800 mažų ir vidutinių įmonių, įvairių jų junginių ir organizacijų iš visos ES, 57 trečiosios šalis iš artimųjų rytų, Šiaurės Afrikos, Kinijos, Japonijos buvo, e, buvo atstovavimas. E, 90 e, įmonių bendradarbiavimo sutarčių buvo pasirašyta, daugiau negu 700 dėrybų buvo pradėta. Ir vėlgi galiu pasakyti, kad 85 procentai visų renginių susilaukė palankaus įvertinimo. Prieš perdodama žodį Fransui Fischleriui, E, kuris papasakos apie e, mokslininkų indėlį šį renginį ir tai, ką ES e, gavo, pasipelnė iš šio renginio, kokios naudos iš jo gavo. Aš norėčiau parodyti tokį filmuką, kurį jums mm, esame pasirengę rodyti ekranuose. Mes parengėm jį paviljone, manau, kad jis bus jums įdomus.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 Ačiū. Ponios ir ponai, noriu padėkoti už kvietimą man pristatyti mokslinio gairių komiteto išvadas. Mes dirbome keletą metų, pusantrų metų ir mūsų darbo išvadas yra apibendrintos šioje, šiame leidinyje, šioje brošiūroje ir tikrai labai raginačiau jūs pasimti e, tas salėje esančias brošiūras. Iniciatyva įkurti tokį bendrą gairių komitetą buvo iškelta Europos parlamento draugė su Europos komisija bei pirmininkavusią tuo metu Italiją, Italijos vyriausybę. E, norime užtikrinti, kad Europa būtų viena svarbiausių veikėjų, sprendžiant, ką reiktų nuveikti, kad visi e, gyvenantis žemėje turėtų pakankamai saugaus maisto. Maisto sauga, apsirūpinimas maisto produktais, maisto produktų sauga buvo svarbiausių mūsų siekių tas skaidė turėtų būti m, mm, ekrano centre, nežinau kodėl ji ne ten. Pradžioje ėmėmės strateginių tyrimų ir visų pirma apsisprendėme dėl požiūrio, strateginio požiūrio tas, tai tarsi savotiška spiralė. Ir mes bandėme apžvelgti horizontą ir apsispręsti, į kurias tyrimus reikia sutelkti dėmesį, paskui reikia tos tyrimus atlikti. Ir tuo pat metu tų tyrimų pagrindų e, norėjome kaupti žinias ir tyrimų, tyrimuose padarytas išvadas siekiama paversti naujomis technologijomis, naujais metodais ir taip padaryti socialinį poveikį. Tokiu būdu galima ir pasiekti pagidautinos pažangos. Ir toks procesas vyksta ir jis nuolatos kartojasi. E, išsiaiškiname septynes prioritetinių tyrimų sritis, nebūtina jas gilintis, mes jas e, apriepiame visus aktualiausius klausimus susijusius su maisto produktų sauga, Taigi tai yra tvarus požiūris ir ta koncepcija atitinka tvarius e, plėtros tikslus - aplinkosaugą, ekologiją ir socialinę atsakomybę, kitaip sakant. Be to, po to vyko socialinių konsultacijų procesas, e, visi buvo raginami jame dalyvauti ir paskui gale parengėme keturias rekomendacijas. Čia matote jas. Yes. Noriu labai aiškiai pasakyti štai ką. Visų pirma, mes nesiekėme e, kurti naujos žemės ūkio politikos, mes norėjome rinktis moksliniais tyrimais grindžiamą požiūrį ir, ir e, parengti mokslinių tyrimų struktūrą. Ir imdamėsi šios užduoties norėjome mokslinių tyrimų srities elementus e, paversti į struktūrą. Tai yra svarbus rezultatas ir tai svarbu. Ir tai, tai svarbu ir dėl to, kad tai keičia mūsų mąstymą. E, Moksliniai tyrimai šioje srityje yra suskirstyti į daugybę disciplinų. Ir kiekviena iš disciplinų yra toks atskirai egzistuojantis segmentas. Ir jeigu ta suskaldyta segmentų struktūra ir toliau išliks, mes negalėsime sulydyti, suvienyti visų tų atskirų elementų ir pasiekti to, kas mums aktualu, tai yra maisto produktų saugos. Todėl pirmoji mūsų rekomendacija, tai mąstymas sisteminis mąstymas. Į maisto produktų sektorių žvelgti kaip labai sudėtingą sistemą. Nėra galimybės kitaip įveikti disciplininį mąstymą, o tik pasirenkant tarp disciplininį požiūrį. Antra rekomendacija - įsitraukimas. Visos visuomenės dalis turi dalyvauti atremiant maisto produktų, apsirūpinimo maisto produktais iššūkį. Ir tik tuomet visi sektoriai, moksliniai tyrėjai, pol, politikai, ekonomikos sektoriai, nevyriausybinės organizacijos ir daugybė kitų, jeigu jie, tik tuo atveju, jei jie dirbs drauge, tik tada pasieksime e, svarbesnio proveržio šiame sektoriuje. Žinoma, reikia skatinti inovatoriš, inovatoriškiams sprendimams palankę aplinką. Da, ketvirtoji rekomendacija - tai kurti tarptautinį, tarptautinę maisto ir mytybos saugumo struktūrą. Toliau, čia yra šiek tiek daugiau detalesnės informacijos. Matote septynes e, bazinių tyrimų sritis e, tuose srityse tyrimai yra būtini. Ir kaip jau sakiau, pirmoji rekomendacija būtų visus tuos dalykus suburti draugien, visas šias rytis ir mokslinius tyrimus juose suvienyti. Būtent tai reiškia, būtent tai yra sisteminis mąstymas ir tarpdisciplininis tyrimai. Mūsų tyrimų rezultatus reikia e, panaudoti ir pritaikyti praktiškai, tik tuo atveju pasieksime poveikio. Nes kitaip mm, mūsų veikla ne, ne, neduos jokių apčiapamų rezultatų. Ir dar viena rekomendacija. Uh, skatinti, kurti novatoriškiams sprendimam palankę aplinką. Ką tai reiškia? Jeigu norite inovacijų, reikia naujų, šviežių idėjų. Tai reiškia, kad reikia šviežių mokslinių tyrimų ir todėl reikia žengti dar vieną žingsnį priekin ir tų mokslinių tyrimų rezultatų pagrindų uh, sukurti naujas technologijas, bet taip pat reikia ir verslo, reikia investuotojų, kurie tų e, išvadų pagrindų kurtų naujus verslo modelius, reikia lėšų investicijoms. Ir būtent tai turima omeny, kai kalbame apie novatorišką, inovacijoms palankiamą aplinką. Inovacijos apima ir komunikavimą. Žmonės turi suvokti, turi turėti galimybę suvokti, ką mes turime omeny, kai kalbame tas inovacijas ir kodėl, kod, kodėl tai, ką mes planuojame, ko, ko mes siekiame, yra naudinga pasaulio visuomenį, ne tik e, žmonėms mūsų šalise. Ap galutinėme etape ciklo matome, kad visos šios pastangos turėtų vainikuotis tvarumu. Tvarumas tai yra savotiškas trikampis tarp ekonomikos, ekologijos ir socialinės atsakomybės. Ketvirta rekomendacija Tarptaut, žinote, esate girdėję apie tarptautinį klimato kaitos e, komitetą. Tarptautinio klimato kaitos grupė maistas yra toks svarbus, nes 800 milijonų žmonių pasaulyje e, kenčia badą arba maitinasi netinkamai prastai. Todėl būtų naudinga pamastyti apie tokios institucijos skirtos šiems klausimams atsiradimą. Nes visų pirma, tai leistų mums daug geriau komunikuoti. Antra, tai mums taip pat leistų reguliariai ir dažniau atlikti vertinimus, užsimti stebėseną ir išsiaiškinti, kiek pažangos pasiekėme ar, ar nepasiekėme. Jei jeigu pažvelgsite į šios grupės klimato klausimai struktūrą, čia yra ir politinių sprendimų prieimėjų, ir mokslinių tyriejų. Tuo pat metu tai kompromisas tarp dviejų pasaulių. Vadovauja e, labiau politikai, o ne mokslininkai. Todėl mes rekomendavome tris alternatyvas. Arba rinktis tokią pat struktūrą kaip ir klimato sektoriuje, arba pasielgti šiek tiek kitaip ir, ir daugiau e, galių suteikti mokslininkams, o ne politikams. Arba toliau laikytis egzistuojančios sistemos. Tai reikštų, kad stebėsenos funkcija, kurią užsima jungtinių tautų institucijos e, tvaraus vystimosi tikslų kontekste, tik jos būtų e, akcentuojamos. Ir galiausiai čia jau norėčiau paraginti jūs visus pakartoti, kad tarp disciplininis požiūris viską keičia. Tarp disciplininis požiūris apima mokslininkų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą mokslo pasaulį. Tra, transdisciplininis požiūris reiškia, kad akademikų darbo išvadas per, pristatome e, vartotojams, verslui, piliečiams Ir mes čia patys galime įnešti nemenką indėlį. Ir tai yra mano raginimas ir kvietimas jums visiems. Nepamirškite pasaulinės maisto produktų saugos svarbos. Pažvelkite aplinkui, pažvelkite, kas vyksta Sirijoje bei pabėgėlių stovyklose, kas šiuo metu vyksta Rytų Afrikoje dėl naujo Elninio poveikio. Maisto, apsirūpinimas maistu tampa vis aktualesniu, pamatiniu saugumo klausimu. Ir jeigu ateityje nesugebėsime išmaitinti pasaulio, tai pasaulio nebus taikos. Ačiū. Dziękujemy panom za prowadzenie. Ačiū, norėčiau padėkoti Jums už, už įžangą. Noriu padėkoti abiems svečiams už tai, kad e, pristatė tikslus ateičiai. E, tai, taip pat e, tai buvo jūsų nuveikto darbo tikslas ir tai buvo, kaip žinome, projektas skirtas Milano pasauliniai parodai. E, ponas De Castro užsiemė šią sveitimi komitete, todėl norėčiau sutikti žodį jums. Prašau, profesoriau. Jam. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti ne tik šiandienos kalbėtojams Francui Fischleriui ir Davidui Wilkinsonui. Ir vis, bei visiems Europos Sąjungos e, darbuotojams, kurie dirbo šiame projekte. Ir būtent dėl, dėl to ši, ši darbo grupė nepaprastai daug dirbo per šeši, šešis mėnesius Ir noriu pasakyti, kad mes neturėtumėme praleisti šios, negalėtume, neturėtume taip nurašyti visų pastangų per pastarąjį pusmetį. Kaip Davidas Vilkicinas ir Francis Fischeris pristatė, e, mūsų pasirodymas Expo buvo tikrai nemaža sėkmė ir visų įdėtų pastangų dėka mm, mūsų stendą aplankė 23 milijonai žiūrovų ir tai tikrai e, Taip įvyko dėl mūsų įdėtų pastangų. Ir todėl raginu kolegas perskaityti tas brošiūras, e, lankstinukus, kur, kuriuos pristatė Fransas Fischleris, tai mūsų atlikto darbo apibendrinimas. Tai tikrai spūdingas projektas e, kurį pavyko įgyvendinti per tokį trumpą laiką. Toliau du dalykai. Fransas Fišeris priminė mums, kad maisto saugumas yra pasaulinės svarbos užduotis. Jis e, aktualus visame pasaulyje. Ir jeigu mm, bandytume padaryti, pasidaryti išvadas, ko pasiekė šis projektas Expo Milane, tai pristatė labai plačiai tą iškilusi iššūkį, mums visiems iškilusi iššūkį ir kokiu pastangu reikia imtis, labai plačių pastangų, reikia imtis, reikia rinktis tą disciplininį požiūrį ir tai visada nelengva, nes visai mokslininkų bendruomenį reikia dirbti drauge manau, šias, šis išvados turi tapti Junkerio komisijos darbo dalimi ir aš labai nuoširdžiai tikiuosi, jog e, bankimūnų išreikšti e, norai kuriuos jis išdėstė laiške, nusistame mokslinio komiteto pirmininkui Fransui Fischleriui, priminė mums, jog šis darbas ir Milano hartija, Expo išvados palieka mums didžiulį nuveiktą darbą ir tikimės, kad, kad jis nenueis veltui Junkerio komisijoje. Taip pat, kad 2020-aisiais, kaip žinome, yra didelė paroda numatyta Dubajuje. Toj baigsiu, bet dar tvarumo klausimų norėjau pasakyti, kad uh, komisaras Fišle, kiek komisaras Fišleris jau papasakojo mums. Ehm, maisto saugumo klausimais reikia iš esmės keisti mąstymą. Jeigu norime išmaitinti pasaulį, kurio e, mytybos įpročiai keičiasi pasaulyje, suvalgomas vartama vis daugiau maisto, todėl turime pradėti mąstyti, kaip uh, visas e, naudingas išvadas paverstume technologijomis. E, mokslinio tyrimų direktoratas nemažai dirba šioje srityje, bet galbūt dar nepakankamai. Noriu padėkoti visai komandai ir padėkoti visiems už puikų darbą. <coughs> Bardzo dziękujemy i e, dziękujemy panu. Labai ačiū. <coughs> Mes norėtumėm taip pat padėkoti E, pirmininkui už jūsų padarytą darbą rengiantis Expo. Taip pat norėčiau paprašyti, kad ateityje taip pat stebėtume šio klausimo e, organizavimą. Toliau žodis ponui Des. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui Fransui Fischleriui už ataskaitą apie Milano Expo. Dėja, aš nebuvau tarp 21 milijono lankytojų. Parlamente priėmėme sprendimą apie Expo ir aš dabar skaitau, e, kas čia nuspręsta. Trečioje pastraipoje rašoma, kad jeigu žemės ūkio ūkiai, jeigu norime, kad žemės ūkiai uh, e, įmonės būtų tvarios, susidursime su labai daug sunkumų uh, Europos Sąjungoje. Teisė į maistą yra bazinė, pagrindinė žmogaus teisė, todėl aš kreipiuosi į Europos komisiją ir prašau, kad e, būtų rastas sprendimų, kaip pamaitinti pasaulį Šimtas milijonų žmonių pasaulyje neturi maisto, neturi elementaraus maisto. Tiesa ta, kad procentas pasikeitė. Dabar matome, kad e, sumos pasikeitė, bet vis tik yra skaičiai pasikeitė, tačiau e, Supraskime, kad ES turi pakankamai galimybių visus pamaitinti. Viskas yra susijęs su paskirsimu. Aš pats ilgą laiką ūkininkavau. Ir mane šokiruoja tai, kad daugiau negu 500 milijonų iš 800 milijonų yra smulkus ūkininkai. Neturėtų būti taip, kad tie žmonės, kurie turi žemės, net jeigu tos žemės yra labai nedaug, jie negali išgyventi. Neturim e, leisti tiem žmonėms badauti, nes, nesuteikdami jiem galimybės drekinti savo žemę ar užsiauginti sėklas. Mane šokiruoja tai, kad ūkininkai turi badauti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Milane buvo kalbėta apie tvarumą, apie ūkininkavimo subalansuotumą. Aš tikiuosi, kad galėsime ekspo uh, e, pagrindų rasti sprendimų. Fransas Fischleris labai teisingai pastebėjo, moksliniai tyrimai turėtų būti geriau organizuojami. E, Vokietijoje yra 16 žemių ir mane šokiravo tai, kad kiekvienos Vokietijos žemės e, mokslininkai susiduria su tomis pačiomis problemomis. E, supraskime, kad pinigai turi būti išleidžiami ten, kur reikia. E, atkreipkime dėmesį į pašarų pasaulyje problemas. Jeigu mes tą padarysime per Expo arba Expo pagalbą, tai e, aš būsiu labai patenkintas. <clears throat> Mes labai daug ir aktyviai dalyvavome organizavime, sakėme, kad Expo turi palikti aišku ženklą pasauliui ir jis turi prisidėti prie pasaulio pamaitinimo, išmaitinimo. Migracijos problema, su kuria dabar susidurėm, yra susijusi ne tik su karais. Ji yra e, susijusi ir su badavimu pasaulyje. Jeigu žmonių nepamaitinsim kitose pasaulio dalise, tai migrantų Europoje susilauksim dar daugiau, pabėgėlių bus dar daugiau. Didžiojo septyneto posėdis posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad e, iki 2030 e, metų badaujančių žmonių skaičiai turėtų būti sumažinti per pusę. Toks e, pranešimas turbūt visus šokiravo. Iki 2030 metų pasaulyje nebeturėtų būti badaujančių žmonių, nei vieno badaujančių nebeturėtų likti, nes kitaip susidaro įspūdis, kad mes visai susitaikome su tuo, kad uh, 400 e, milijonų žmonių badauja. Taip neturi būti. Žmonės turi sugebėti prasimaitinti. Oh, mena. Ponės Nočil, labai ačiū. Dėkui už tokią prezentaciją ir už tai, kad parodėte, kas buvo nuveikta ekspo parodoje. Dėkoju ponui De Castro už e, tai, ką jis nuveikė. Labai naudinga buvo. Aš galiu pasakyti, kad būtina užsitikrinti, kad Expo susilauktų žiniasklaidos dėmesio pasaulyje. Jau dabar mes susilaukiam to dėmesio, bet ne visuomet palankaus, pozityvaus dėmesio. Aš esu susipažinus tik su Vokietijos spauda, bet aš girdėjau, kad kritiškai ši paroda buvo įvertinta ir kituose kitose laikraščiuose, kitų valstybių spaudoje. Kaip mes galime taikstytis su badu, e, kaip mes galime sutaikyti su tuo, kad ketvirtojo pasaulio valstybėse žmonės badauja, kaip galime taikstytis, kad valstybės, e, su kuriomis uh, uh, E, iš kurių atplaukia pabėgėliai, e, neturi pakankamai joms maisto. Ištisus dešimtmečius jau ta migracija vyksta. Žmonės iš vienos valstybės į kitą bėga, nes jie nebegali prasimaitinti. Matome televizijose šitą, bet nematome bendro vaizdo. Manau, kad turime iš tiesų spręsti ekspo uh, negatyvėje pusė. Man susidaro įspūdis, kad jūs savo prezentacijoje tik pusę tiesos atskleidėte. Kita pusė yra tokia, kad Nestle, Coca-Cola ir kitos bendrovės buvo parengusios labai gerą platformą. Mes žinome, kaip Nestle dalina turtą ir e, kaip organizuoja ūkininkavimą kuriuose valstybėse, kad žmonės galėtų ten nebeišgyventi. Turėtumėm daryti viską, ką galime, kad padėtis pasikeistų. Nekalbame apie pasaulio išmaitinimą. Europos uždavinys nėra išmaitinti pasaulį. Mes turime pasirūpinti, kad pasaulis pats save išmaitintų. Taigi, e, nekiškim nagų prie kitų valstybių. Kalbėjom apie mokslinius tyrimus. E, panašu, kad ekspertai kažką praleido. Aš manau, kad ekspo parodoje galėjome daugiau apie tai padiskutuoti. Ačiū. Ponas Agnių dabar. Jeigu manęs būtų kas nors paklausęs, kas apie ką buvo kalbama Milano Expo. Aš sakyčiau, kad tai buvo didelis Italijos vyriausybės projektas parodyti Italiją pasauliui, Europai, pasidžiaugti, pasigirti Italijos pasiekimais, suburti mokslinius mokslininkus viso pasaulio draugien, nes Šiaurės Italija yra inovacijų žydinys. Tačiau tai būčiau pasakius prieš valandą. Uh, bet pažiūrėjęs šį filmą supratau, kad tai buvo masinis propagandos projektas ES vardu. Gaila, gėda. Tokia yra politika ir tai renginys įvykęs Italijoje. Šios ekspo vienas iš e, svarbių uh, aspektų buvo maisto sauga, buvo akcentuota septyni e, būdai, kaip užsitikrinti maisto saugą. Deja, nei, vien, nei vieną kartą nebuvo minėta būtinybė mažinti priklausomybę nuo importo, nes tai yra dramblys kambaryje, nematomas dramblys kambaryje. Įsivežame milijonus tonų genetiškai modifikuotų sojų pupelių. Europos institucijos ir įvairios parlamento e, frakcijos taiga suvokia, kad viskas e, e, žengia priekin, kad reikia taikyti dėksmės technologijas, nes Europa greitai taps sukininkavimo muziejumi. Dar viena frazė mano dėmesį patraukė, tai sisteminis mąstymas. Aš jau žinau, ką turime omeny, kai kalbame apie sisteminį mąstymą. Uh, tai jis remiasi tokia premisa. Jeigu daugia milijoninė kompanija kažką sugalvoja, išranda, ji tai yra nenaudinga, nes ta įmonė iš to pasipelnys. Nes e, didelių įmonių, netikintai didelėms įmonėms yra svarbiau viso kito. Kur tai mus veda? Tai reiškia, kad jauni žmonės Europoje E, kurie, būtų, kurie norėtų imtis mokslinių tyrimų, kurios domina mokslas, kurie sugalvoja, išranda kažką, kas yra įdomu ir naudinga. Iš karto yra nurašoma žmonių, kurie sako, kad tai bus gaminama didelių korporacijų. Jei tie asmenys, tie žmonės išsikelia dirbti kažkur kitur ir Europa dar toliau vėl bus menga ir, ir, ir tampa dar akivaizdesniu ūkininkavimo muziejumi. Dar vienas dalykas - klimato kaita. Klimato kaita šiandien įgyja visai kitokią prasme. E, gal galite paaiškinti, ką konkrečių turėjote menį apie tai kalbėdama? Ponas Peterle. Prašau. prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Envi komiteto narys, esu taip pat e, darbo grupės sveikatos ir bitininkystės, bitininkų klausimų pirmininkas. Noriu padėkoti kalbėtojams, abiem kalbėtojams ir noriu padėkoti jums už jūsų veiklą Expo parodos metu. Buvau vienas iš tų, kurie labai pasižiūrėjo, kad akcentuotas e, žemės ūkio matmuo Expo e, Milano parodoje. E, noriu išsakyti ir kritikos žodžių, kuriuos išsakė ir kiti kolegos, bet manau, kad žinia buvo paskleista, manau, kad mes, mums pavyko užmąsti bendradarbiavimą, kad jis vyko sėkmingai, pozityviai. Susitikau ir su jaunais žmonėmis, kurie pasisakė ne už mažiau Europos, bet už tai, kad Europa būtų ekologiškesnė ir daugiau dėmesio skirtų aplinkos apsaugai. Aš manau, kad šiandien mes pasirinkome teisingą poziciją. Mes negalime pasiekti pažangos, nepasirinkę konceptualaus sisteminio požiūrio, aš nemanau, kad mums pavyks pasiekti žemės ūkio e, tvarumo ir subalansuotumo, jeigu neapsimsime pasaulinės atsakomybės dėl e, maisto ir pašarų saugos. Kartais man atrodo, kad šis terminas, ši savoka yra interpretuojama tik tai uh, kokybinių, kiekybinių, atsiprašau, požiūrių. Daugeliu žmonių tai gali reikšti tik turėti daug maisto. Man maisto sauga reiškia sveiką maistą visų pirma. Ačiū toliau ponas Hoimuš, ponė Hoimuš. Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Naišel. Uh, Aš e, irgi lankiausi Expo, man atrodo, kad e, e, tai buvo labai techninis paviljonas ir viskas buvo orientuota į ekonomikos, į žemės ūkio augimą, produkcijos didinimą. Aš prisimenu vadinamąją žalę revoliuciją. Tada buvo kalbama, kad Azija labai sparčiai auga, bet pažiūrėkim, kiek tada taršos buvo sukurta. Kas atsitiko su vandentiekiais, kas atsitiko su uh, E, dirbožėmių ir mes supratome, kad žemės ūkėje reikėjo viską pakeisti kitą kryptimį ir suvokėme, kad didelė dalis žmonių badaujančių pasaulyje gyvena būtent tose dab, anksčiau sparčiai besivyščiuose regionuose. Aš sutinku, ponė Fischler, kai jūs sakote, kad reikia dirbti trausmingai, visiškai su tuo sutinku. Ir jeigu mes dirbsime e, visi drausmingai ir užmėgsime ryšį su mokslu, tai niekur nenueisime. Aš manau, kad reikėtų e, suprasti, kad e, mokslininkai turi pasverti savo žinias pagal poreikius. Negalime sukurti e, kažko e, tik mokslininkų interesais vadovaujantis. Mes turime vertinti esamas galimybės. Reikia uh, užtikrinti atsparę gamybą. Be ūkininkų mes neišgyvensime. Lygiai taip pat negalime e, pasitelkti tik mokslininkus. Pažiūrėkite į sėklų klausimą. Sėklinių bulvių iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti Kenijoje. Vokietija ją propagavo. Uh, Bet ten yra auginamos olandiškos bulvės, kurios tinka tik tai e, bulvių traškutėms gaminti. Betgi ne, ne tik tokios bulvės yra reikalingos. Todėl mes turime galvoti apie tai, kas būtų iš tiesų tvaru. Pagalvokime, kaip dirbame ir kas daroma vietoje. Valdo, dziękuję, pan poseł Zullo. Pana Zulno. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kalbėtėms už tai, kad pristatė nuveiktą darbą. O aš norėčiau pakomentuoti jų paminėtą koncepciją dėl veiksmų ir praktikos metodų. Ekspo parodai iškilęs iššūkis buvo pristatyti maisto produktus kaip teisę. Teisė ne tik į bet kokius maisto produktus, bet teisės vaikai maitintis ir teisė į vaikus maisto produktus. Taigi nežinau, ar mes pasiekėme savo tikslo iš šios perspektyvos. Daug buvo kalbėta apie didelės grupės, o ne apie tai, kaip atrodo realybė iš tikrųjų. Man nesusidarė įspūdis, kad maistas maisto suverenumas, teisė į maistą buvo pakankamai akcentuojama. Vertinant į, įvaizdį, vertinant vaizdus, buvo daug kalbėta apie na, avelės buvo parodytos kaip, kaip e, gro, grobuoniški vilkai, bet manau, kad tas įvaizdis netinkamas. Komisija turėtų e, būtent akcentuoti, kad teisė, kad, kad, ap, kad egzistuoja teisė į maisto produktus. Kol e, to, tai netaps realybė visame pasaulyje, neturime apsiriboti mėnes sienomis, turime dirbti visame pasaulyje. Nes ir negalime laukti, nes kuo labiau lauksime, tuo, kuo labiau lauksime, tuo e, sudėtingesnė situacija darysis teisė į maisto susijusius su migracija, aplinkos sauga, teisė į sveikatos apsaugą. Nebegalime daugiau švaistyti laiko. Ar tikrai yra nusiteikimas eiti tuo keliu? Ponas Flanagan, ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. E, buvo labai įdomu, vaizdo, e, video medžiaga buvo tikrai įdomi įdomu, kad šio susitikimo tikslas yra paraginti mus paskleisti šią žinę, žiūrėdamas vaizdo medžiagą ir čia visiškai nepritariu parlamentariui Agniu. Man, man, man, kad, kad tai ten buvo propagandinė vaizdo medžiaga, ten buvo papasakoti apie ES e, pasiekimus ir apie tai, kad viskas buvo didžiulė sėkmė. Noriu paklausyti štai ko. Atsižvelgiant į tai, kad tai viena iš stalo kojų ir kad bandome kažką pasiekti, Kaip Jūs pakomentuotumėte tai, kad šiandien vėl labai nedaug narių susirinko į posėdį? Žinoma, kaip politikas turi apsispręsti, kur, kokį posėdį eini konkrečią dieną. E, parlamento nariai, šio komiteto nariai. E, nors tai yra kas labai, nors tai apie ką kalbame yra labai svarbu, šia, kai kurie yra apsisprendę būti kažkur kitur. Tai ar tikr, tai jeigu norime, kad kažko pasiektume, kad kažką įgyvendintume, kaip vertintumėte tą faktą, kad kai kurie net nepasvergina ateiti į šitokį susitikimą. Tai labai svarbu. Ponas Feram. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekspo e, tikslai buvo tikrai e, pagirtini, apsirūpinimo maisto produktai sauga, bet aš pats turiu, buvau nuvykęs į Milaną ir galėjau įsitikinti savo akimis, kad mūsų draugai italai puikiai e, suorganizavo šį reginį. O kalbant apie inovacijas ir našumą, produktivumą, ES valstybių dauguma ir Prancūzija E, yra neblogai, ne, pasiekia neblogų rezultatų. Prancūzija ir kitos Europos šalis e, stengiasi tinkamai rūpinti savo piliečiais, akcentuodamos atsargumo principą, ypač GMO klausimų, bei taip pat akcentuoja aukštos kokybės, e, produ... siekia pakvadinti aukštos kokybės produktus. Europa šiuo požiūriu taiko įvairiausias įvairiasius metodus, bei rūpinasi fitosanitarė, bei augalų, gyvūnų sveikata. Tačiau problemos slypi kitur, nes per medžius nebesimato miško. E, komisija sako, kad reikia išmantinti pasaulį, kad turėtume taiką, bet galbūt e, dėl to nekils karas Rusijoje. E, Rusijoje taikomas embargo išlieka aktualija ir tai yra mūsų, tai yra labai svarbu. Kaip sakiau, problemos slypi svetur. Problema yra krizė, kuri tęsiasi jau daugelį metų ir kuri e, grėsia sunaikinti mū, daugelį ūkininkų. Ta krizė iškyla neatsitiktinai. Krizė tai logiška politinių pasirinkimų ir ekonominių sprendimų išdava. Sprendimų, kuriuos priėmė Europos komisija. Ir jau tris dešimtmečius e, visos Europos, paja, visos Europos jėgos jaučia, kad Europos komisijos rimtų sprendimų padaryta žala yra milžiniška ir dabar dar labiau, dar geriau tai matome nei pradžioje. Apie tai turime kalbėti, nes tai labai svarbu ir man atrodo, kad reikia pasidaryti išvadas. Ir jeigu mes norime užsitikrinti maisto produktų saugą, taikyti atsargumo principą, gaminti aukštos kokybės produktus, uh, E, reikia užtikrinti, sutikti galimybę ūkininkams tai daryti, sutikti jiems priemonėms, priemonės. E, kalbant apie nuolatinio nestabilumo šaltinius, tai, tai svarbiausias dalykas ne moksliniai tyrimai ir pažanga čia, bet užtikrinti reikalingą teisinę aplinką, gyvybingą ekonominę aplinką, kad nedelsiant užsitikrintume tą maisto produktų, saugą maisto produktų klausimų. Ponas Danta, <laughs> La, l'exposition. Ačiū, ponė pirmininkė. Milano pasaulinė paroda. Girdėdamas ką tik išsakytas mintis, e, darau išvadas, sukėlė e, lankytojų emocijas. Lyginant su kitomis e, parodomis, ji kiekvieną lankytoją E, bandė įtakoti, pakeisdama jo mąstyseną, mytybos įpročius. Organizacinis komitetas bandė sukurti bendrą parodos pagrindą. Ir skirtingi E, parandos lankytojai e, susidarė įspūdį, kad e, labai daug įvairovės toje sistemoje ir kiekviena valstybė bandė skirtingais būdais atsakyti į bendras problemas. Būkim sąžininkai ir pasakykim, kad kai kurie stendai, skaitant didžiųjų valstybių, buvo labai nuvilintys. Ir priešingai valstybės, kurios susiduria su labai rimtais sunkumais žemės ūkio srityje, parengė puikius stendus, kas suteikė puikų pavyzdį kitoms valstybėms, kaip reikėtų elgtis Aš e, čia kalbu apie, pavyzdžiui, dikumuose esančių valstybių vandens valdymo sistemas ir tai mums iškėlė nemažai klausimų dėl klimato kaitos. Tos valstybės taip pat parodė, kaip neįpaisant e, valdymo sistemos įvairovės bando išlaikyti e, žemės ūkiui labai didelį dėmesį, labai daug dėmesio jam skiria ir kaip komisijos narys buvęs Fischler sakė, jie labai daug dėmesio skiria maisto saugos klausimui. Tiems, kurie mano, kad vis dar yra įmanoma ir lengva išsimaitinti bet kurioje pasaulio dalyje už labai mažas kainas, e, turėjo apsilankyti skirtingose parodos stenduose ir labai aiškiai ten buvo galima pamatyti, kad pasaulio pusiausvėra, pasaulio balansas e, išlieka labai trapus. Aš kalbu apie galimybės išmaitinti pasaulio gyventojus. E, po Milano parodos aš apsilankiau e, Prancūzijos pasienyje su Italija esančiame viename mieste ir ten susikau su e, žmonėmis ir mačiau, kad viena iš rimčiausių problemų žmonėms yra maisto sauga. Ir Milano Expo paroda uh, E, tą labai aiškiai parodo ir gerbiami komisijos atstovai tai šiandien patvirtino. E, lankytojų skaičius parodoje e, tą atspindėjo. Paroda bendrai buvo suorganizuota labai gerai. Ir galiu pasakyti, kad lankydamasis Milane aš nejaučiau, kad būtų daroma kokiu tai grupuočių įtaka didelė, kažkoks spaudimas. Aš manau, kad buvo bandoma tiesiog rašti geriausių sprendimų. Aš dėkuoju organizatoriams ir aš manau, kad bus galima pasiekti tikslų, kuriuos išsikėlėme. Aš manau, kad ES stendas buvo nuvilintis, lyginant su tuo, kokį darbą Europa nuveikė žemės ūkio srityje bendrai. Ir e, suprantam, kokie klausimai ES yra sprendžiami žemės ūkio srityje, yra labai rimti, bet to pagalvokim, koks biudžetas yra skiriamas šiais ryčiais. Ačiū. Toliau. Lijepo gospodine predsjedniče, ja sam prisustvovala. E, Pone Petir, <clears throat> ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau tarptautinėje konferencijoje apie e, mokslinius tyrimus apie e, maisto ir pašarų saugumą. Ekspo rėmose Milane įvyko. Aš pati buvau Ekspo oficialios delegacijos uh, iš Europos parlamento narė. Kartu su Mary Maginės, iš, uh, uh, kur yra Europos parlamento vicepirmininkė, ir su ponu Rubek mes kartu lankėmės. Uh, maistas e, kaip energijos gyvybės šaltinis buvo konferencijos tema ir aš suprantu, kad tai yra vienas iš rimčiausių šiandien iššūkių. Kaip išmaitinti e, vis daugiau ir daugiau pasaulio gyventojų, kaip užtikrinti apsirūpinimą maistų ir maisto saugą. Tokie yra ES prioritetai, todėl mes turėtumėm kalbėti apie inovacijų ir mokslinių tyrimų vaidmenį siekiančio tikslo. Tačiau aš turiu pasakyti, kad kalbant apie <clears throat> badavimą pasaulyje, Turime suvokti, kad e, ta problema neišplaukia iš maisto stokos, o iš politikos. Todėl genetiškai modifikuotus tą maistą pradėję gaminti mes sprendimo nerasime. Aš manau, kad bado problemas galime išspręsti vienodžiau paskirstydami e, turtą ir maistą. Yra surinkta statistika ir jis sako, kad 1,3 milijardai tonų maisto kiekvienais metais yra išvaistoma Tai yra trečdalis pasaulyje pagaminamo maisto. Šimtas milijonų tonų maisto yra išvaistoma vien tik Europos Sąjungoje. Kita vertus turime 850 milijonų badaujančių žmonių pasaulyje ir tas skaičius vis auga. Todėl turime keisti politiką ir požiūrį. Tai yra viena iš temų, kurią mes dabar sprendžiame Milane Aš lankiausi keletoje paviljonų, ypač tame, e, kuris atstovau Europos Sąjungai. Man labai patiko Vatikanas, kuris buvo labai kuklus, tačiau tuo pat metu jis buvo labai konkretus. E, ten buvo parodytos e, katalikų bažnyčios visame pasaulyje gyvendintos programos, kuriomis tengiamasi padėti badaujantiems ir skurdiems žmonėms. Stalas, prie kurio susėda visa šeima, turi būti mūsų visų siekiamybė, nes tai yra viso turto apogėjus. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais à mon tour. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Fischler. Aš atėjau šiek tiek pavėlavęs į šį posėdį, tačiau uh, Norėčiau padėkoti taip pat ir Paulo Di Castro už prisidėjimą prie Milano parodos organizavimo. Aš labai atidžiai stebėjau pasirašymą šitai parodai ir ponia Fišlerį jūs palėtėt labai esminį aspektą. Tai yra maisto saugos aspektą pasauliniu mastu, nes tai susiję su bendru saugumu mūsų tarptautiniu mastu Ir dabartiniai labai neramus laikai rodo, jog šitie dalykai iš tikrųjų yra svarbus ir realūs. Galbūt mes visi praktiškai vienodai žiūrime į šitos dalykus, kalbėdami apie maisto saugą. Ir Milano paroda parodo, jog labai svarbu susitarti ne tik dėl tikslų, bet ir dėl priemonių, kuriomis mes sieksime tų tikslų. Siekiant e, užtikrinti maisto saugą, mes renkamės tarp dviejų dalykų. Ar vieni maitins kitus, ar vis dėlto rasim tokį sprendimą, kuris leis užtikrinti maisto saugą vietose, įmantis priemonių būtent vietose. Ir ar šitie du dalykai yra suderinami tarpusavyje, ar ne? turime kelti tą klausimą dabar. Ir priklausomai nuo to, kokį principą pasirinksime, turime siekti inovacijų ir remtis moksliniais tyrimais. Žinome, jog didelis tarptautinės įmonės, kurios teigia, jog maitina visą planetą, eina savo e, interesus, bet Galbūt mes turime pagalvoti labiau apie tai, kaip žmonės turi patys užsitikrinti galimybės išsimaitinti. Dabar e, mes suprantame, jog e, naujos e, technologijos gali atverti labai daug naujų perspektyvų maisto saugos srityje. Mes turime kartu pagalvoti apie tai, kaip mokslą ir inovacijas priversti tarnauti mums. Nes dabar produkcija yra koncentruojama tam tikrose vietose ir dėl to nukenčia įvairovė ir užimtumas. Mes turime pagalvoti apie tokią politiką, kuri apimtų visus mums rūpimus esminius dalykus. Tad dabar grįžtų prie maisto saugos, tai yra labai svarbus bendro saugumo aspektas, tačiau e, mes e, turime taip pat e, galvoti apie tai, jog turime užtikrinti, kad išsimaitintų visi, tačiau turime konsultuotis ir e, e, su kitais. Ir e, Aš manau, kad taip pat, kad ne vien mokslininkai gali padėti šitam procesui, ūkininkai taip pat yra savo sektoriaus ekspertai ir jie taip pat turi įnešti čia savo indėlį ir kiekvienas ūkininkas taip pat čia gali duoti labai daug naudingo. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy zgłoszenia. Ir ponai, kalbėtojų sąrašas jau baigtinis, sudarytas. Norėtume paprašyti mūsų svečių pakomentuoti išsakytas mintis ir išdėstytas pozicijas. Tikriausiai ponas Vilkinsonas kalbės pirmasis. Ačiū ponios ir ponai, iš jūsų išsakytus komentarus ir mintis. Matau, manau, kad pasaulinio, pasaulinės maisto saugumas išliks aktualia problema pasaulyje nuo dabar iki 2050-ųjų. Viena vertus gyventojų skaičius auga, žmonių mytybos įpročiai keičiasi, tikiuosi, kad ir e, tai apsprendė aukštesnis gyvenimo lygis Tuo pat metu dėl klimato kaitos padeda pristikti vandens, ypač skurdžiausiose pasaulio regionuose e, pradeda rimtai trūkti vandens. Ir per atinančius metus reiks e, imti šių problemų iš strateginės perspektyvos. Tai svarbiausias mūsų laukiantis uždavinys. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ES taps lyderė šioje srityje, kaip, kaip ir klimato kaitos klausimų, taip pat e, siekiant tvarios plėtros tikslų. Esu įsitikinęs, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra vienas svarbiausių elementų. Ir čia reikia suvienyti visus suinteresuotų e, organizacijos stovus. Nėra prasmės į vieną kambarį susodinti visus mokslininkus. Tikrai taip. Reikia įtraukti ūkininkus iš įvairių pasaulio regionų. Įtraukti juos. Ir turime eiti priekin taip, kad įtrauktume pasaulio, įvairius pasaulio regionus, tai taip pat įvairias organizacijas. Galiu pasakyti štai, ką darbas, kurį atlieka komitetas, kuriam pirmininkauja ne Francas Fischleris, jo e, išvadas komisija vertina labai rimtai ir komisarai Hoganas ir Moidaš dabar labai e, aktyviai analizuoja išvadas. Ponas Moidaš kalbėjo apie maisto saugumo ir mokslinio tyrimų erdvę ir manau, kad iki kad 2016-aisiais, kol e, į, į, turėtumėte sulaukti pranešimų šią temą iki pasaulinės maisto saugos dienos. Žinia apie um, apsirūpinimo maisto produktais problemą buvo labai akcentuota Mil Expo Milano, Milano parodoje daugybė susijusių aspektų čia buvo svarbus. Ir atsižvelgiu į pono Dantan išsakytas mintis. Iš tikrųjų buvo puikių paviljonų ir, ir ne tik iš pačių turtingiausių, labiausiai klestinčių pasaulio regionų, kurie siekin nusiųsti stiprią žinę, ypač dėl maisto, dėl vandens stygiaus. Manau, kad lankytojai kurie aplankė ar apie ar ES paviljoną ar kokį kitą viljoną, paviljoną, išėjo gavę labai svarbę žinę, kad reikia imtis praktinių veiksmų pasaulyje šiuo klausimu. Ir todėl aš noriu pabrėžti, kad turime dirbti drauge ir e, tikiuosi, kad komisija ir parlamentas bendradarbiaus ateityje e, siekdami įgyvendinti šiuos tikslus. Galbūt dabar būtų geriausia perduoti žodį Francijui Fischleriui, kad jis pakomentuotų kitas išsakytas mintis ir pakomentuotų visą tai, remdamasis mokslinio komiteto darbu. Francija, prašau. norėčiau visų pirma paaiškinti porą dalykų, kad nebūtų nesusipratimų. Mokslinių gairių komitetas neįtakojo nei vieno paviljono struktūros. Mes buvome pakviesti, mūsų buvo paprašyta apsvarstyti mokslinių tyrimų ir praktinio jų pritaikymo aspektą. Būtent tuo mes ir užsiemėme, mes ėmėmės šios užduoties. tai nereiškia, kad mes teikėme pasiūlymus dėl žemės ūkio politikos reformos ar, ar Brazilijos žemės ūkio reformos. Mūsų taip pat niekas neprašė parengti žemės ūkio ideologijos. Tai nebuvo mums iškelta užduotis. Mes turėjome akcentuoti, nagrinėti žinias, o ne nuomonės noriu tai labai aiškiai pasakyti, kad, ne, kad viskas būtų tinkamai suvokiama. O tarp disciplininis požiūris reiškia, kad, kad suvienijame atskiras disciplinas. Jūs komentavote tai, ką aš minėjau, tarp disciplininį požiūrį ir būtent čia mums reikia įtraukti ūkininkus. Čia reikia įtraukti ekonomikos politinio pasaulio atstovus. Labai svarbu nepainioti šių, šių terminų. Ta pati galima pasakyti ir apie sisteminį mąstymą. Tai viena didžiausių praeities klaidų kurios buvo padarytos daugelės sričių, ne tik žemės ūkio srityje. Jei panagrinėtume vystomąją politiką, pamatysime, kad pernelyg buvo linkstama e, akcentuoti konkrečią problemą. Jeigu norite e, plėtoti konkretų Afrikos regioną. Negalime to, nepasieksime to vien tik akcentuodami žemės ūkį. Turi draugė tarpusavėje mm, veikti daugybę veiksnių. Tik tuo atveju pasieksime konkretaus regiono vystimosi proveržio. Ta ir turime, kai kalbu apie sisteminį mąstymą. Turime Mes turime išmokti gyventi taip ir prisitaikyti prie tokio sudėtingumo, nes tai vienintelis būdas pasiekti sėkmės. Aš galbūt savo įžanginėme žodėje nepaminėjau vieno dalyko, tačiau tai yra svarbus dalykas, o būtent iš tikrųjų šimtai milijonų žmonių badauja arba nevalgo pakankamai Tačiau dar dvigubai tiek žmonių maitinasi netinkamai. Pavyzdžiui, Afrikoje kyla malnutricijos problema, bet e, ir kitose valstybėse sveikatos, sąnaudos, sveikatos apsaugos sąnaudos padidėjo todėl, kad atsiranda naujų lygų dėl nesveikos mytybos, dėl netinkamos mytybos. Aš e, jums jau sakiau, kad e, Vokietijoje e, vien tik tai dėl nutukimo keliamų problemų sveikatos apsaugos sąnaudos didėja 100 milijardų eurų. Ir jūs taip pat galit labai lengvai konstatuoti, jog šita problema jau kyla ir kylančiose valstybėse Pavyzdžiui, Meksikoje. Meksikoje yra labai ryški nutukimo problema. Ir mes turime imtis priemonių, spręsdami tokio pabudžio problemas. Toliau e, Europos vaidmuo, ES vaidmuo tvarumo kontekste. Mes turime būti atsargus, mes, europiečiai. Aišku, mes negalime išmaitinti viso pasaulio ir aš niekad nesakiau, kad mes galime išmaitinti visą pasaulį, tačiau turime kurti tokias sąlygas, kurios užtikrintų, kad maisto produktai kiek įmanoma būtų gaminami vietinių, vietinių lygmenių tose regionuose, tose vietose, kur yra vartojami. Beje, žemės ūkio sektorius Europoje nėra pakankamai tvarus. Jis, jis nėra tvarus visoje Europoje. Turime tai pripažinti. Ir jeigu norime užtikrinti tvarumą, jeigu norime paversti, suintensyvinti tą, tą tvarumą, tai yra nes karalystės terminas, tai e, neturime siekti vien tik tai gamybos apimčių. Čia kalba sukasi ne apie tai, kad reikia gaminti daugiau, o apie tai, kad reikia gaminti tvariai. Nes tik šito keliu eidami mes galime pasiekti savo užsibrieštų tikslų. Ir aš norėčiau apibendrindamas išsakyti pageidavimą, vieną pageidavimą, todėl kad e, mūsų mokslininkai, kurie dalyvavo e, diskusijose, e, taip pat minėjo šitos dalykus. Nemanykite, kad e, Europa yra tarp lyderių mokslinių tyrimų žemės ūkio sektorėje srityje. Yra, pavyzdžiui, tokių valstybių kaip Brazilija ar Kinija, kurios daug sistemingiau, intensyviau dirba toje srityje ir tos valstybės taip pat investuoja daug daugiau pinigų į mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje negu Europa. Tad e, noriu pasakyti štai ką jums. Jūs žinote, jog e, naujoje e, finansų programoje yra skirta lėšų moksliniams tyrimams žemės ūkio srityje. Tačiau pasidomėkite, kiek projektų buvo finansuota šioje srityje ir, ir pasidomėkite, ar tie projektai tikrai buvo racionalūs ir ar verta buvo juos e, finansuoti. Apskritai labai svarbu, kad visuomenė taip pat e, galėtų dalyvauti tame procese ir prisidėtų prie tų mokslinių tyrimų. Aš manau, kad Europa turėtų būti tarp lyderių, spręsdama maisto saugos ir maisto, ap, aprūpinimo maisto produktais e, sritis. Nes e, mes turime galvoti apie tarptautinį kontekstą, siekdami uh, E, šių tikslų. Dabar pasaulis yra globalizuotas ir maisto sauga iš tikrųjų turi turėti tą pasaulinę, tarptautinę dimenciją. Aš manau, kad e, labai svarbu imtis priemonių, tačiau tos priemonės turi būti tikslinės, ne bet kokios. Ir reikia veikti iš vien, negalima veikti atskirai siekiant šitų tikslų, tai yra pagrindinis iššūkis ir jis liks labai e, svarbus ateityje kartu su kitais iššūkiais, e, kuriuos e, atremia bendra žemės ūkio politika, kadangi jinai nuolat reformuojama. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už labai įdomią diskusiją ir norėčiau, kad Jūs paskaitytumėte tas e, brošiūras, kurios čia sudėtos prie salės e, durų. Ir tas importo klausimas, kuris buvo paminėtas, yra ten e, komentuojamas. Ir beje, ten rasite ir kai kurių kitų įdomių mokslinių domenų. Ačiū. Manau, kad turėtume nepamiršti ir to, kad kai kalbame apie 800 milijonų pasaulio žmonių, turime suprasti, kad e, prastos e, mytybos e, padėtis e, skiriasi. Ne visi tie 800 milijonų žmonių e, visiškai prastai maitinasi. Ir galbūt e, peržint BŽUP ar, ar ateityje 2020-aisiais dar tas klausimas bus akcentuojamas, nes moksliniai tyrimai buvo e, plačiai diskutuojami. E, konferencija, kurią surengė komisijos narys Hogan agri ir, su Agri ir inovacijų direktoratais. Ši tema buvo svarstama toje konferencijoje ir balandžio arba gegužės mėnesį komisija paskelbs savo poziciją šiuo klausimu dėl mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo e, vaidmens žemės ūkio ir maisto pramonė. Taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai, kuri yra kuri labiausiai prisidėjo pasirengiant e, pasauliniai parodai Milane. Noriu padėkoti ir ponui Vilkinsonui, ir ponui Fischleriui už tai, kad atėjo pas mus ir pasidalino savo mintimis. Noriu padėkoti Jums ir už ataskaitą, kurią gavome. Kaip komisaras Fischleris sakė, turime galimybę susipažinti su šiuo leidiniu, tai uh, Čia apibendrinta patirtis sukaupta per labai svarbų laikotarpį, besirengiant e, parodai Melane 2015. Noriu padėkoti visiems už aktyvų dalyvavimą pasirengiant Milano parodai, ypač ponui De Castro. Dar kartą dėkoju mūsų gerbėmiems svečiams Tai dabar norėčiau pasiūlyti padaryti trumpą pertrauką, kad galėtume su jais atsisveikinti. Ir lauksime panašių tokių iniciatyvų ateityje. Ačiū. Thank you. Państwa, przechodzimy, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Dabar aš norėčiau pereiti prie penkto klausimo - ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas. Europos parlamento ir tarybos reglamento, e, pakeis, ir tarybos reglamento pakeitimas. Kalbu apie vadinamą oficialiosios kontrolės reglamentą ir kitų specialių reglamentų atšaukimą. Jų dabar čia nevardinsiu, jūs patys žinot kokie. Ponas Hoisling pranešėjas, kokia dabar yra <clears throat> trialogo padėtis. Trys įvyko tokie trišaliai vienamieji dialogai. Du pirmininkaujant Luksemburgui, vienas pirmininkaujant Niderlandams. Kitas toks susitikimas jau yra numatytas Dėrybos sudėtingos ir politinių požiūrių, ir techninių požiūrių. Kaip aš jau sakiau, pranešėjas ponas Hosling ir manau, kad būtų geriausia, jeigu dabar suteiktumėm žodį jam. jis mums e, turbūt e, galės pristatyti visas sudėtingasias ir techninių ir politinių požiūrių problemas. Pone pranešėjau, žodis jums. Aš vietoj pranešėjo pasakiau komisijos narys, suklydau turbūt, bet gal čia kažkokia išornė jėga mane verčia taip kalbėti. Teisingai, pirmininkė pastebėjot, šis e, paketas yra pakankamai sudėtingas, todėl tokių lengvų dėrybų nesitikime. Trys trišaliai dialogai jau vyko, du iš jų per Luxemburgo pirmininkavimą būtų gerai, jeigu daugiau būtum suorganizavę, bet pirmininkavimas jau artėjo prie pabaigos. Kaip žinote, pirmininkaujanti valstybė visuomet į pabaigą, pabaigai palieka e, daug darbo. Vienas trišalis dialogas jau vyko per naujosios valstybės Niderlandų pirmininkavimą, kitas jau numatytas 29 dienai. Mes susitarėme, kad iki birželio mėnesio trišaliai dialogai turėtų baigtis. Ar mums pavyks tą padaryti, neaišku, palaukim ir pamatysim. Pirmininkaujantį valstybę paskelbė e, viltis dėl susitarimo, daug kas priklauso nuo mūsų, pažiūrėsim, kaip mums pavyks susitarti. Dar išlieka labai daug neišspręstų klausimų, bet nuolat pabrėžėme, kad su taryba ir komisija e, jaučiam labai gerą darbinę aplinką, gerą dvasę Vyko daug techninio pobūdžio susitikimų, kuriuose bandėme suderinti kompromisus. Priešingai tam, ką sakė ponas Hauganas čia būdamas, mes bandysim išsiaiškinti, ar pavyks to pasiekti. Greitai visko nuveikti nepavyks, e, negalim paukoti kokybės, negalim tikėtis, kad e, ūkininkams e, finansinė našta kris ant pečių, negalime leisti savo klaidų pridaryti. Straipsniai pirmas ir antras mes juos peržiūrėjom, taikymo apimtis ir apibrieštys, susitarėme dėl gamybos kriterijų ir per paskutinį trialogą mes e, žiūrėjome, kaip e, importo klausimą būtų galima detaliai išnagrinėti. Šioje srityje mes turėsime dar daugiau padirbėti ir pasiekti susitarimą, tačiau kol kas labai sunku suderinti visas detalės. Dėl taikymo apimties reikia nuspręsti, kokie dokumentai bus įtraukti į šį teisės aktą ir jo priedus. Mes susitarėme, kad Europos komisija turėtų papildyti sąrašą e, produktais deleguotose teisės aktuose, bet ji negali nieko išbraukti. Mums suteiktas parlamento mandatas atstovauti e, parlamentą, kad būtų traukti su bendrijomis susiję aspektai. Dėl homeopatinių vaistų nesutarėme, dar nežinom, ar jie bus įtraukti ar ne. Dėl tikslų ir principų. Galbūt tas klausimas jums netrodo svarbus, bet jis turi labai rimtų padarinių teisės aktui. Pirminėme Komisijos pasiūlyme tikslų ir principų nebuvo surašyta, bet mums pavyko pasiekti sustarimą ir nusprendėme, kad principai turi būti surašyti. Dėl tikslų turime numatyti, kad ekologiškas ūkininkavimas būtų vertinamas iš žmonių sveikatos požiūrio ar iš vietos gamybos požiūrio. Ir aš manau, kad reikėtų šiek tiek labiau išsiaiškinti tas savokas. Dėl ko mes nesusitarėm? Aš žinau, kad yra nemažai valstybių, kurios dėl to nerimauja. Kokiu mastu ekologiškas ūkininkavimas gali būti susijęs su dirbožėmio kokybė? Ar galima įtraukti į ekologišką ūkininkavimą šiltnamio produkciją? Šiaurės valstybėms reikia uh, rasti kitokių apibriešių, turbūt šiek tiek pakeisti taikymus rytis. Mes negalim peržengti mums suteiktų įgaliojimų taip pat. Uh, Mes e, e, turime aiškiai įvertinti, kaip e, ekologiški produktai šiltnamiuose auginami. Taip pat žinome, kad valstybės labai mišrių nuomonių laikosi, labai skiriasi nuomonės. Komisija nebenori, kad būtų palikta mišrių ūkių galimybė. Dėl to labiausiai mes ir ginčijamės. Ateityje mišrus ūkiai išliks, tačiau uh, gamybos e, padaliniai turi būti labai aiškiai atskirti tame ūkyje, ekologiškus ir neekologiškus. Jeigu, e, pavyzdžiui, viename ūkyje bus auginami e, gyvuliai ekologiškai ir neekologiškai. Taip pat turime pagalvoti, kaip galėtumėm toliau vartotojų pasitikėjimą išsaugoti. Tai yra labai svarbu. Ir tai turės įtakos su pačių ūkių veiklai. Šioje srityje skirsis senosios ir naujosios taisyklės. Dėl e, konversijos, dėl atitikimo, nemanau, kad Europos komisija atsižvelgė į e, e, būtinybę kad ūkiai, kurie pereina prie ekologiško ūkininkavimo, privalo naudoti ekologiškus pašarus. Ne visuomet tai gali būti sutikrinta. Mes suprantame, kad reikia aiškiau briežti taisyklės ir reikia labai atsargiai įrašyti, įvedinėti naujas taisyklės, pavyzdžiui, dėl genetiškai modifikuotų organizmų uždraudimo. Ekologinio gamyboje GMO nebus leidžiami, kolega mano apie tai kalbės daugiau. Taip pat turėtume aiškiau apibriežti e, importavimo sąlygas, turime užtikrinti, kad kitose valstybėse e, taip pat būtų taikomos ES taisyklės ir GMO nebūtų naudojama. Yra nemažai sričių, kuriuose dar padiskutuosime naujoje sistemoje e, turės būti aiškiai įrašytas importas kaip vienas iš pagrindinių dalykų. Parlamentas nuolat palaiko ryšį su taryba ir reikia labai aiškių atitikties taisyklių. Importas į ES turi būti vykdomas laikantis ES teisės aktų. Pradėti viską turime nuo sieklų, bet kai kuriuose pasaulio dalise nėra taip jau lengva uh, viską paprastai sulyginti, vienas prie vieno lyginti. Todėl mes ir nustatome tas conformity rules atitikties taisyklės, kurios leidžia rasti ekvivalentus. Turime sukurti taisyklės, kurios leistų mums sureguliuoti, kas ateina iš trečiųjų valstybių ir e, Europos komisija bando pasiekti susitarimų dėl uh, dvišalių pagrindų su trečiosiomis šalimis, bet ne visą laiką yra įmanoma tos susitarimus pasiekti. Ir tarybos ir komisijos pagrindinis tikslas yra sumažinti išimčių ir skirtingų standartų mastus. Tai jau yra kitokia tema ir dėrybose labai sunku dėl jos tartis, kaip galime supaprastinti kontrolę, nesumažinant nesusilpninant standartų ir kaip pritaikyti tą daugybę turimų dabar standartų. Aš manau, kad per kitą trišalį dialogą mes apie tai kalbėsime. Techninė grupė bando, uh, kad susitarti dėl bendrų uh, standartų, norime, kad būtų aiškios taisyklės numatytos. Jeigu bus pasiektas susitarimas, jis neturi padaryti žalos kokybei, noriu tai pakartoti. ES ekologinis ūkininkavimas yra vykdomas pagal labai aukštus standartus ir mes norime, kad tie standartai išliktų. Mes jokių būdų nenorime susilpninti taisyklių ar jas e, apribo, e, apkarpyti taip, kad tie standartai nusilptų. Mano kolegos šešėliniai pranešėjai man atsiuntė laišką E, mes parlamento komanda dirbom labai darniai ir aš noriu padėkoti sekretoriatui. Be parengiamojo darbo iš sekretoriato pusės mes nieko nepadarytumėm, nes tie trilogai yra tikrai sudėtingi ir detalūs ir be sekretoriato paramos toli nenueitumėm. O metų pabaigoje e, darbo tempai buvo labai dideli, e, labai didelius reikalavimus kėlėme kitoms mūsų sekretoriatui, bet mums pavyko pasiekti šiokių tokių sustarimų. Aš nežinau, ar mes iki birželio 30 viską sugebėsim užbaigti, bet aš manau, kad taryba ir komisija demonstruoja gerą valią siekti kompromisu. Būtent to ir norėčiau palinkėti ir jums, ir mums. Ir dabar žodis ponui Takulai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau akcentuoti porą svarbių dalykų e, šiaurės šalių vardu, ką perdaviau ponui Hauslingui, e, atnaujinant poziciją dėl ekologinio ūkininkavimo. Visų pirma, dėl šiltnamių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į 276 Europos parlamento pakeitimą, kuriame E, numatoma tik galimybė auginti dirbožėmyje, kai tuo tarpu dabar kalbama apie galimybę auginti žemėje. Dėl šių nuostatų gali susidaryti tokia padėtis, kuomet ekologiškai auginami produktai, ekologiškų produktų auginimas šiaurės šalyse taps neįmanomas šiltnamiuose. E, Suomijoje, šiltnamiuose auginami ekologiški gaminiai negali būti auginami dirbožėmėje, nes žemė užšala. Mūsų klimato sąlygomis tai, tai prieštarautų kai kurioms nuostatoms. Skirtingos ekologiško auginimo alternatyvos turi būti numatytos, atsižvelgiant į skirtingus klimatus, skirtingas klimato e, e, sąlygas, e, daržovių augina, auginimas e, klimato sąlygomis, kur yra žemos temperatūros, yra labai svarbus, nes tai yra e, svar, svarbus maisto produktas. Toliau, rizika pagristas orientavimas. Tai atitinka tikslus bendrasis tarybos požiūris yra subalansuotas kompromisas. Jis apima riziką grindžiamą požiūrį. Valstybės narės, jeigu jos pageidauja, gali mažinti pačios administracinę naštą e, tenkančią e, e, ekonominiams operatoriams, kurių veikla nesusijusi su maža rizika taip e, elgiantis geriau panaudojamos valstybinės lėšos. Mes palaikome Europos, e, palaikome tarybos bendrąjį požiūrį šiuo klausimu. Noriu paklausti pono Hauslingo, kaip rengėtės akcentuoti šiuos du svarbiausius aspektus kaip agri komiteto pranešėjas būsimuose trišaliuose e, dėrybose su taryba. Ačiū. Po, žodis ponui Egniu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Šį kartą pasisakė Skandinavijos šalių atstovas ir ką tik e, aptarė problemas, kurias aš akcentavau savo frakcijos vardų, kolegų iš Švedijos vardų, išklausęs pono Hauslingo, kuris dalyvavo trišalėse dėrybose. Jis sakė, kad sąsajos su dirbožėmi nebuvo tinkamai e, išspręstos, bet aš noriu, Martinai, paklausti tavęs, kokį ką tu apie tai manai? Manai, kad Skandinavijos ūkininkams reikia taikyti išimti, ar tu nori laikytis griežtai laikytis griežtos klasikinės ekologiško ūkininkavimo koncepcijos ir sakyti, kad jie turi elgtis ir ūkininkauti taip pat kaip ir kiti. Man būtų įdomu, kokia tavo pozicija. Ar komisija daro spaudimą, ar čia tu? Mm, mane nudžiugino tavo komentarai dėl. E, dėl mišrių uh, holdingų, mišrių ūkių kompleksų, e, manau, kad tikrai praktiška, pavyzdžiui, leisti maišyti galvijus. E, taigi mums pavyksta karts nuo karto sutarti, tu nušipsoji. Mano pavardė taip pat buvo paminėta, kalbant apie GMO. Jei ekologiškų produktų pirkėjai nenori valginti nieko, kas buvo, galėjo būti susijęs su GMO mėsos, galvijų, kurie buvo maitinti genetiškai modifikuotais pašarais, aš nematau čia jokios problemos. Tačiau mane neramina štai kas. Noriu paklausti, ar tai įtraukta jau į teisės aktus, Ar e, ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai gali nurodyti, kaip paprastas ūkininkas privalo ūkininkauti. Tai yra, jei ūkininkas augina e, GMO pašarus, nes jis gali taip daryti, o e, yra judėjimų, kurie sako, kad ne, ne, ne, to negali būti, jeigu mūsų ūkis atsidurs šalia tokio e, ūkininko ūkio, tai jo gaminiai negali būti sertifikuoti. E, Gal galėtumėm, gal galėtumėm paaiškinti būtent šį aspektą. Ačiū, pirmininkė. Dziękuję pani poseł Harans Garcia. Ačiū. Toliau, ponia Harens Garcia. Gracias. Yo quería, mm, bueno, decir que me alegro mucho de que hayan. Dėkuoju. Dėkuoju. Labai svarbus aspektas buvo paliestas mišrus ūkiai mano šalyje, ponė Agnu, taip pat kyla ta mišrių ūkių problema, nes e, be tų ūkių mums e, nepavyktų užtikrinti ekologinės produkcijos. Didžiausia gamintojai šios produkcijos kaip tik yra Ispanijoje, iš Europoje. Na, o kalbant apie politinius techninius aspektus, tai nebūtinai yra pasistumėta labai daug į priekį šio pasiūlymo kontekste, nes sprendimo vis dar nerasta, todėl aš linkiu Jums ko geriausios e, kloties ieškant sprendimo. Importo taisyklės taip pat čia yra esminės svarbos klausimas. Jeigu norime, kad e, Europos vartotojai pasitikėtų ekologiniais produktais esančiais rinkoje, o aš e, noriu, kad tokių produktų būtų, būtų kuo daugiau ir kad mes, ispanai, kaip gamintojai, daug jų parduotume. Tai jeigu norime pasitikėjimo, turime taikyti labai griežtas taisyklės, griežtus reikalavimus tiems produktams, kurie yra importuojami į Europą. Nes jeigu būsime nepakankamai griežti, mums kilus maisto saugos problemų. Todėl e, turime laikytis griežtos pozicijos E, ir, ir šio sustarimo kontekste. Nes jeigu ne, jeigu, jeigu susidursime su maisto saugos problemomis, tai aš manau, kad tas problemas visų pirma kels importuojami produktai. Turime siekti, kad būtų saugus produktai ir manau, kad turime didinti šių produktų gamybą Europoje. Dėkuoju. Vartotojai nori geresnės informacijos. Aš pasisakau už ekologinių produktų e, apimčių didinimą, tačiau aš e, manau, kad jūsų dokumento projektas e, suteikia pirmenybę pramoniniams biologiniams projektams. Turime taip pat suprasti, jog didelės įmonės yra užvaldžiusios šią rinką ir mažos įmonės negali su jomis konkuruoti. Jūs norite taikyti beje visur vienodas e, sąlygas, tai taip pat nepasiteisins. Komet galvojame apie ES ekonominį modelį, konkurencingumą, laisvą prekybą, tai ar šiame kontekste nenukentės ekologiniai produktai. Mes norime, kad e, biologiniai produktai būtų sveiki, kad jose nebūtų cheminių medžiagų. Jūsų pasiūlymas pasireikš tuo, kad keisis kai kurie standartai, turint omenyje, kad e, didelė dalis vaisių, pavyzdžiui, yra importuojami, sakykime, Prancūzijoje, tai toks importas susijęs su dideliu išmetalų kiekiu, su aplinkos teršimu, todėl tai kad tie vaisiai yra ir daržovės importuojami ne sezono metu. Ir siekiant e, mažinti kaštus, kartais netgi įmamasi dempingo braškės buvo minimas e, šiame kontekste, tad čia iškyla nemažai rizikos faktorių ir kaip mes užtikrinsime, kad e, ekologiniai produktai išvengtų to industrializavimo proceso. Pone Aguilera toliau. Gracias, presidente. Bueno, al hablar a continuación. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti kolegos mintį ir pakalbėti apie tai, kaip, koks sėkmingas yra braškių auginimo sektorius ir tikrai tai nėra socialinio dempingo atvejais, kaip buvo pasakyta, tie, kurie įprastiniais metodais augina braškes, E, atlieka tokį patį darbą, kaip ir tie, kurie e, augina ekologiškas braškės. Tikrai neturėtų būti išsakomi tokie kaltinimai. Dabar kreipiuosi į poną Hauslingą. Norėčiau, kad jis pateiktų daugiau informacijos apie tai, kaip e, sprendžiamas importo klausimas. Nes visiškai sutinku su ponerin. Iš tikrųjų, tai susijęs su labai svarbiais dalykais ir visi yra suinteresuoti, kad būtų patvirtintas tinkamas ekologiškų įvežamų produktų e, reglamentavimas. Tai susijęs su ekologiškai kuninkaujančiais ūkininkais reikia laikytis griežtų reikalavimų, jiems tenka laikytis griežtų reikalavimų, tačiau jie įvežami e, gaminiai pagaminti laikantis netokių griežtų reikalavimų, tai neteisinga visų atžvilgių ir gamintojų ir vartotojų. Taigi gal galite papasakoti, kaip e, šie klausimai sprendžiami. Norėčiau, kad pakalbėtumėte ir apie, pakalbėtumėte ir apie numanomą, numatomą darbų tvarkaraštį. Ponas Hauslink sakė, kad jis tikisi viską baigti iki birželio mėnesio, bent jau taip su aš supratau. Uh, Ir e, suprantu, kad tai susijęs su daugybė dar prestinų klausimų. Todėl labai svarbu dėrybas baigti kiek įmanoma greičiau, jeigu tik visas darbas bus atliktas tinkamai, kaip jis sakė, jis sakė, kad viską reikia tinkamai atlikti. Bet man atrodo, kad yra daugybė dar neišspręstų klausimų, dėl kurių dar nebuvo dėrėtasi. Uh, Taigi, kila klausimas, ar mums pavyks viską suspėti laiku. Kaip su kryžminė tarša? Ar tas klausimas jau išspręstas, varstytas ar dar ne? Nes jis apie tai nekalbėjo. Ačiū. Ačiū, ponas Andriu. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad diskusija įdomi, trup, truputį gal keista todėl kad susidaro įspūdis, kad mes pirmą kartą kalbame apie e, pranešimą dėl ekologinių produktų. Tačiau mes jau esame balsavę šituo klausimu ir šiandien e, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, tarp kurių ir aš esu, turime, turime ginti parlamento poziciją šituo klausimu. Aišku, mes galime grįžti prie esminių turimo, turinio e, aspektų, tačiau mūsų tikslas dabar e, yra netoks. Aišku, mes galime sugaišti labai daug, daug laiko kalbėdami apie tos aspektus, bet nebūtinai e, taip pasistumėsime į priekį dėl teksto. Aš manau, kad mes e, darome pažangą, bet politinių požiūrių man atrodo, jog yra keturi svarbiausiai aspektai čia. Tai yra miš, mišrumo aspektas, nes tarybos ir parlamento pozicijos jau yra pakankamai artimos, man atrodo, pranešėjas tai patvirtins ir per paskutinį trilogą mes e, dar ne, neprieimėme sprendimo dėl kontrolės, toliau e, importas, manau, kad tai taip pat yra lab, esminės svarbos sektorius, dėl kurio dar nėra sprendimo ir viršutinių ribų klausimas, ponė Garsija minėjo šį aspektą. Aš manau, kad e, tai taip pat yra vienas iš esminių šio naujo reglamento aspektų. Aišku, yra politiniai aspektai, yra techniniai aspektai taip pat ir manau, kad dėl techninių aspektų mes esame pasistumėję į priekį. Bet turime būti dabar labai, labai budrus. Ir žinome, kad e, parlamento pozicija iš principo dabar yra aiški. Mūsų pozicija jau yra pakankamai priartėjus prie tarybos pozicijos, bet turime siekti, kad viskas, visas procesas vyktų e, greičiau. Ir turime visų pirma dabar susitarti dėl prioritetinių aspektų, kad galėtume pagreitinti procesą. Šiandien jau yra veikiantis reglamentas ir čia kalba sukasi apie e, keitimą nuostatų. Aš manau, kad mes turime būti labai griežti dėl kokybės, kadangi tie pakeitimai paliečia kokybės aspektus. Tas naujas reglamentas kol kas dar yra, dar kelia kai kurių klausimų, į kuriuos neatsakyta ir todėl turime siekti labai didelio aiškumo e, per tri, trilogus, siekdami labai konkrečių rezultatų. Dėkuoju. Pane Majola. Pane Melior. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau palaikyti kolegos Andrijo poziciją. Mes e, iš tikrųjų jau pakankamai pasistumėjome į priekį Turiu keletą komentarų. Buvo paminėta kontrolė anksčiau kalbėjusių e, kolegų ir norėčiau padėkoti beje ponui Hoisling už e, jo labai ryštingą laikyseną trilogo metu. Tačiau kol kas e, kontrolės klausimų nėra dar sprendimų, bet manau, kad mūsų pozicija yra teisinga šituo klausimu. Mes norime, kad kontrolė būtų užtikrinama pagal rizikos e, dydį. Tačiau kyla klausimas, kaip nustatyti, ar kyla rizikos, ar nekyla to ar kito ūkio atveju. Tačiau dėl GMO. Ponas Voslingas įžengėme žodyje, sakė, jos GMO bus uždrausti ekologinį, ekologinį produktų gamyboje. Tačiau turime tada labai aiškiai apibrėžti, kas yra geniškai modifikuotas e, e, organizmas ir kas, kas nėra toks organizmas. Nes e, labai sunku kai kuriais e, atvejais nustatyti, ar galutinėme produkte e, ge, ge, genoma yra modifikuota. Galbūt jūs jau esate galvoja apie šitos aspektus, galvodami apie naujas procedūras. Ponas Dante. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, labai džiaugiuosi, kad yra pasistumėta į priekį dėl mišrių ūkių. Man atrodo, kad tai labai svarbus aspektas siekiant e, pagreitinti ekologinių e, produktų gamybos procesą ir perinant prie naujų technologijų. Aš taip pat noriu reaguoti į tai, kas sakė Šiaurės Europos kolegos. Aš norėčiau perspėti juos, e, kad jie pagalvotų apie mūsų įvaizdį, nes netolimoje ateityje, jeigu e, ekologinė produkcija bus siejama su ta produkcija, kuri yra auginama šiltnamiuose, tai tuomet iš tikrųjų ekologinių produktų įvaizdis nukentės. Ir galiausiai importas. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį, jis galbūt bus naudingas mūsų darybininkams. Mes palaipsniui uždraudėme kai kuriuos e, produktus, uždraudėme um, purškimą iš lėktuvų. Antilose, pavyzdžiui, tačiau e, visos tos medžiagos buvo nupirktos, kurias mes uždraudėme e, Dominikos Respublikos ir dabar tos medžiagos naudojamos bananų plantacijose, o paskui tie bananai yra importuojami į Europą. Todėl turime būti labai budrus darybose dėl abipusiškumo kriterijų. Žinau, kad mūsų kolegos iš tarptautinės prekybos sektoriaus kitaip žiūri šitos e, dalykus ir e, kitaip žiūri į abipusiškumo e, kriterijus. Bet žemės ūkio sektoriai ir ypač kalbėdami apie ekologinius produktus turime būti labai griežti ir mes turime užtikrinti, kad importuoti produktai patenkantis į mūsų rinką yra gaminami pagal tokius reikalavimus, kokie yra pas mus ir kad mūsų vartotojai jau susisaugus. Pazdas. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Martin. Ačiū pirmininkė, ačiū Martinui už darbą šią itin svarbę temą. Ekologiškas ūkininkavimas iki šiol buvo labai gerai reglamentuojamas jau priimtų reglamentu. Ir šiame reglament, naujame reglamente turime numatyti laiko subręsti, negalim trukdyti ekologiškam įkininkavimui, turim užtikrinti, kad būtų išlaikyti standartai E, kurie būtų taikomi ir mūsų produkcijai, ir importuojamai produkcijai. Ponas Dantan labai teisingai pastebėjo, importuojamams ekologiškiam produktams turi būti taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir Europos produktams. Jeigu leisime juos importuoti pagal kitus standartus, e, tai e, kenksim mūsų pačių ekologiškai gamybai ir produkcijai. Man labai rūpi vartotojų apsauga. Vartotojai E, kaži ar pirks daug ekologiškų produktų iš už ES vidų ribų. Mūsų prekybos kooperatyvai labai daug pastangų deda ekologiškos gamybos ištobulinimui ir jie siekia, kad vartotojai ekologišką gamybą sėtų su vietos produkcija. Ir 90 e, procentų ekologiškus produktus perkančių vartotojų pirmiausia patikrina, ar tas produktas yra vietinis. Turėtumėm pasirūpinti, kad ir parlamentas, ir taryba e, sukurtų gerą reglamentą ir norėčiau paprašyti, kad Europos komisija labiau atsižvelgtų į parlamento ir tarybos poziciją. Taip mes galėtumėm pasiekti greitesnio susitarimo. Aš girdėjau, kad parlamentas ir taryba jau suderina savo pozicijas gan artimai. Ačiū. Daugiau nematau. Norinčių pasisakyti. Tai paprašysiu tada Europos komisijos sureaguoti. Eh, Kalbėsiu trumpai. Norėjau tris dalykus išskirti. Girdėjau žodį pagreitinti. Sutinku, kad viską turim paspartinti, jeigu norim, kad iki birželio e, sutvarkytume šį klausimą. Pirmininkė, reikia ir daugiau posėdžių. Šią savaitę e, nėra nei vieno posėdžio. Kitą savaitę vyks trišalis dialogas bet reikėtų daugiau organizuoti techninio pobūdžio trialogų. Reikia pagreitinti mūsų darbo tempus, bet jeigu norime užtikrinti, kad e, kokybė būtų užtikrinta, turime dažniau susitikti. Kitas dalykas - importas. Europos komisija mano, kad tai, kas vyksta Europoje, turi e, pasikeisti. Mes turime gerinti padėtį ir užtikrinti atitikimo sistemą, kuri yra taikoma tokiose valstybėse kaip Junktinės Amerikos valstijos ar Japonija. Mes nelabai um, entuziastingai remiame tokius žodžius kaip lankstumas, išimtys ir taip toliau. Kolega iš Suomijos išsakė savo komentarą. Europos komisija nesakė, kad reikia keisti taisyklės. Mes norime, kad sistema būtų pagrįsta dirbožėmiu, niekad nesiūlyme, kad sistema būtų pakeista. Labai ačiū. Dabar žodis pranešėjai ponui Hozling. Mėly kolegos, labai ačiū dar kartą už pateiktus pasiūlymus ir už diskusiją. Buvo išsakyta labai daug įvairių minčių. Erika sakė, kad e, mes turime dirbti glaudžiau kartu su agentūromis. Aš nelabai manau, kad taip reikia. Aš manau, kad su parlamentu mes turim tarpusavį daugiau bendradarbiauti. Pakeitimuose jūs išsakot skirtingų nuomus, bet aš turiu parlamento mandatą ir aš to mandato laikysiuosi. Pone Takula, Aš sakiau, kad šiame komitete susitarėme, jog būtina laikytis e, e, dirbožimių pagrysto ekologinio ūkininkavimo. Ir aš skaitydamas pakeitimus dabar susidarau įspūdį, kad galbūt reikia ieškoti kitokio sprendimo, kuris tiktų Šiaurės Švedijai ar Suomijai. Ir tada tos valstybės galėtų auginti ekologiškus produktus specialiame substrate šiltnamiuose. Bet kaip tonas Dantanas pasakė, diskusijos esmė yra aiški. Nenorime staiga leisti toms valstybėms pradėti pardavinėti savo produkciją kaip ekologišką. Galbūt vis tik tai turėsime ieškoti galimybių leisti Šiaurės Europos valstybėse hidroponinį substratą naudoti. Kalbant apie metinės kontrolės išlaikymą, tai mūsų pozicija yra labai aiški, tačiau tai nereiškia, kad kontrolė negalės būti vykdoma iškilus rizikos atvejams. Tačiau tokie nenumatyti kontrolės variantai nereikš, kad metinė kontrolė pradings metinės inspekcijos ir toliau bus organizuojamos. Dar norėčiau sugrįžti, sugrįžti prie pono Des paminėto regioninio požiūrio. Jis kalbėjo apie tai, ar e, ekologiškas ūkininkavimas e, ir e, vadinamas regioninis ūkininkavimas yra suderinami. Daugelis valstybių narių E, yra susikūrusios sistema pagrįsta kilometrais. Aišku, kad vartotojai nori daugiau produkcijos iš savo regiono. Ir tai yra vienas iš mūsų tikslų. Ir reikia pasakyti, kad šią problemą išspręsti ir suderinti su kitom institucijom nebus lengva. Ponas Agnių kalbėjo. Aš nemanau, kad E, ekologiškas ūkininkavimas kelia grėsmę įprastiniam ūkininkavimui. Mes esam susidarę, kad skirtingų rušių ūkininkavimas gali egzistuoti paraleliai. Ne visuomet lengva yra tą padaryti, kai pesticidai, pavyzdžiui, yra naudojami. Ekologiškos produkcijos gamintams gali iškilti sunkumų, jeigu jų laukai bus šalia įprastinio uh, ūkininkavimo laukų. Bet apie tai mes esame ne kartą kalbėję Dėl numatytų slengščių mūsų pozicija yra labai aiški. Ekologiškas ūkininkavimas negali būti apibrėžiamas pagal slengsti. Mes norim aiškiai pasakyti, kad apsaugos principas e, dažniau turi būti taikomas. Būtent to mes dabar siekiame. Norime, kad e, su taryba būtų susitarta, dėl to taryba daugmaž taip ir masto ir tikimės, kad bus rastas sprendimas. Dėl sieklų Čia buvo iškelta rimta problema. Taisyklės dėl sėklų turės būti labiau orientuotos į ateitį, perspektyvesnės. Man atrodo, kad mes rasime praktinį sprendimą ir nepradėsime įvesti kažkokių griežtų apribojimų dėl to, kada sėklos gali būti traktuojamas kaip ekologiškos, kada ne. Noriu aiškiai pasakyti, nenorime užtikrinti, kad importo taisyklės E, norime užtikrinti, kad e, taisyklės neuž, nesukeltų grėsmės e, ekologiškam ūkininkavimui. Pesticidų naudojimas yra vienas iš svarbiausių turbūt elementų apibrėžiant ekologišką ūkininkavimą. Jeigu <coughs> norime, kad ūkis būtų ekologiškas, tai turime atsisakyti bet kokių trašų ar pesticidų. Bet mūsų pasiūlymas vis tik turi būti taikytinas ir uh, periferiniams regionams. Dar kalbant apie taisyklės, jeigu sakysim, kad keulės reikia auginti ant šiaudų, tose zonose, kur šiaudų nėra pasaulyje, tai tada iškils daug sunkumų. Valstybės turės importuoti šiaudus, nes norės tenkinti taisyklės, kurias sukursime čia, kad keulidėje ant grindų būtų šiaudų. Mm, išimčių visuomet turi būti numatyta. O kaip bus su palmių auginimu? ar e, jeigu mes vesime savo reikalavimus, nereikės importuoti daugiau palmių aliejaus. Ekologiški produktai e, turi bū, neturi būti gaminami tropinių miškų iškirtimo sąskaitą. Apie tai turim pagalvoti ir turim ieškoti aiškių sprendimų. Kaip aš jau sakiau, pasiekti rezultatą galima ir aš noriu labai aiškiai dar sėkiai pasakyti, kai sukursime teisės aktą, ne E, sukurdami šį teisės aktą mes e, nebandome išrasti dviračio. Jau turime teisės aktus, e, kuriuos tik reikia patobulinti. Mes turėtumėm rasti sprendimą, bet turbūt nereikia per daug skubėti, kad po poros metų nereiktų visko pradėti diskutuoti iš naujo. Posėdžių jau yra vykę, labai daug techninių posėdžių su komisijos atstovais buvo organizuota Mums e, vis tik jau pavyko suderinti daug neiškumų, kad rastumėm kompromisus visur. Komisija galbūt galėtų lankščiau e, pristatyti savo poziciją ir e, siekti kartu su mumis kompromisu. Vietoj to, kad nuolat kartotų, kad jį teigia geresnius dokumentus. Aš manau, kad tai mes pažangos greičiau pasiekime. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Ačiū už e, visas sunku darbą, e, rengiant šį sudėtingą pranešimą. Džiugu, kad viskas taip sklandžiai vyksta. Noriu padėkoti dar kartą visiems. Ponios ir ponai, baigėme darbą pagal šios dienos darbo atvarkę. Tikriausiai tai visiems yra surprizas, bet taip jau yra. Rytoj susitinkame 9 val. ryto. Nepamirškite atsinešti balsavimo korteles. Pradėsime nuo balsavimo. Linkiu visiems gero vakaro ir iki susitikimo rytoj 9 val. balsavime. Ačiū. Posėdis baigtas.